Okay, I think we start. Uh... Manau, kad jau laikas pradėti. Aš džiaugiuosi, kad atėjo komisijos narė Bienkovska į mūsų posėdį. Ne pirmą kartą. E, prieš metus maždaug mes diskutavome tą pačią temą. Praėjusiu metu kovo 14 dieną, ne 15 kaip šiandien. Ir dabar grįžtame prie tos pačios temos. Anakart Diskusija buvo labai naudinga, tikimės, kad ir šį kartą ji bus konstruktyvi. Aš pats e, ieškau lenkiškuose laikraščiuose informacijos apie komisijos narę Bienkovską ir radau labai gražią citatą. Aš nesu Jorkšyro terjeras, bet nešu ir bulterjeras. Nesu ir bulterjeras. Taigi aš nesu labai gera, bet nesu ir blogietė. Taigi komisijos narė Bienkovska, dešimčiai minučių jums suteiksiu žodį ir tada išklausysime klausimų. Ačiū ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad ir šiandien sugebėsiu gražios įspūdį sukurti. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mane pakvietėte pasikeisti nuomonėmis. ir aš pakalbėsiu apie tai, kas vyksta e, dizelio skandalo pasiekoje. Kaip jau buvo pasakyta, aš jums suteiksiu naujesnės informacijos apie pasiektą pažangą. Emis komiteto rekomendacijos praėjusiu metu spalio mėnesį pradėtos įgyvendinti. Aš jums jau pateikiau mūsų ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi tos rekomendacijoms. Uh, įgyvendinti. Taip pat aš norėčiau, kad e, papasakoti apie valstybių narių pateiktą informaciją, apie tai, kas nuveikta, nes e, jie geriau negu bet kas kitas žino, jos geriau negu bet kas žino, kitas žino, kaip vyksta praktiškai. Mes e, nuo 15 metų gruodžio mėnesio šio klausimu labai intensyviai dirbame ir aš tikiuosi, kad Labai daug kas nuveikta. E, nuslopinant dizelio skandalo pirmuosius padarinius ir mes padarėme viską, kad panašus įvykiai nepasikartotų ateityje. Labai daug bendradarbiavome su taryba, norėjome pagerinti motorinių transporto priemonių reglamentavimo bazę. Pastaruoju metu yra pasiekta daug pažangos, reikia tą pripažinti. Ir aišku, dar išlieka labai daug problemų ir klausimų. Be abejo, mes turime ir savikritiškai išlikti, bent jau aš savo ruoštų, tačiau reikia pasakyti, kad yra sukurta veiksmingesnė tipo tvirtinimo sistema, nustatytos ES e, baudos e, ir testavimo priemonės automobiliams, CO2 emisijų tikrinimo e, sistema pagerinta, nes yra sukurta nauja RDE e tikrinimo procedūra, e, vairavimo metu tikrinama misijų sistema. Pateiksiu vieną pavyzdį. Būtent e, šių sprendimų dėka paskutinė dizelinių automobilių karta išmeta 60, nuo 20 iki 60 mg E, kilometrui. Anksčiau būdavo 200-800 mg kilometrui. Man atrodo, kad tai yra labai didelis skirtumas. Aišku, prie to dar sugrįšiu vėliau. Dabar jau e, daug kalbame apie tai, ką teismas nusprendė dėl RDE metodo. Taip pat jau e, tarybos posėdėje E, susitikusiu su EMIS komitetu paskelbsiu, koks komisijos sprendimas, kaip toliau elgtis, ką būtų galima padaryti. Jau esame paradėję aštuonias pažeidimų procedūras, padidinome e, valstybių narių sistemų skaidrumą, taip pat padidinome ES vartotojų apsaugą, numatyta suderinta ES kompensavimo sistema. E, galiausiai pradėjome tyrimą tarp galimų konfliktų iškilančio Vokietijos automobilių pramonėje dėl taršos lygmenų, e, taršos sistemų. Mes turime pripažinti, kad problemų išlieka ir sustoti kol kas negalime. Ir aš galiu tik apibendrinama pasakyti, kad valstybės narės nėra uh, numačiusios jokių nuobaudų už e, reglamento neįgyvendinimą. Tai nereiškia, kad tokių nuobaudų nebuvo net numatyta teikti. Bet e, e, teismai turi nuspręsti, o ne pačios valstybės narės, ne jų vyriausybės turi nuspręsti, kaip toliau elgtis. Kokia yra padėtis dėl e, automobilių atšaukimo iš rinkų, jeigu tie automobiliai netenkina kriterijų. Kol kas čia pažangos pasiekta nepakankamai, nors jos yra. Prisiminkime, kad prieš metus buvo parengta platforma ir buvo kalbama apie tai, kad atšaukimo mastas išaugo nuo 72 iki 79, tačiau yra valstybių tokių kaip Bulgarija, Kroatija, Latvija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, kurios, still, kurios vis dar atšaukia mažiau negu 60 procentų. Vis tik tas skaičius išlieka labai mažas. Vadinasi, 1,6 milijonai dizelinių automobilių rėda mūsų keliuose, nors jiems reikia skubaus modernizavimo. Visa tai, aišku, e, vyksta greta senų automobilių, kurie, kurie irgi teršia. Seniesiems automobiliams e, motorų pertvarkymas būtų sprendimas ir tik tai keletas valstybių narių pasirinko tokį sprendimą. Noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti parlamentui kad, už tai, kad buvo paskirtas milijonas eurų e, bandomajam projektui dėl testavimo galinę tvarka, retrofit testing vadinamo, e, kuris prasidės jau šiais metais. Aš pripažįstu, kad pasikeitė ir valstybių narių, ir pramonės požiūris. Tačiau suprantame, kad valstybės narės turi prisimti griežtesnių įsipareigojimų, pramonės tą patį turi padaryti, kitaip visos pastangos nuo iššunianto degos. Pramonė turi daugiau stengtis, ji turi būti aktyvesnė. Tai yra, kaip aš jau kartojau, pagrind, visų pirma jų pačių interesų labui naudinga mes norime išlaikyti šio sektoriaus konkurencingumą, kad taip būtų pati automobilių pramonė turėtų būti žymiai aktyvesnė. Pažangos matau, negalime lyginti tos padėties, kokią turime šiandien, su tuo, kas buvo 15 ar 16 metais. Tačiau reikia pasakyti, kad nuveikti dar reikia labai daug. Dar e, ir toliau atrandame naujų duomenys iškraipančių įrenginių. Pramonė taip pat, e, mano nuomonė, kol kas per daug lietai e, vykdo vadinamąją elektromobilumo revoliuciją. Tai būtų tvaraus mobilumo revoliucija. Ir nauji ES CO2 standartai šiek tiek automobilininkų pramonę pažadino, tačiau dar šiandien matome, kad tik tai keletas automobilių gamintojų aktyviai pradėjo dalyvauti e, Europos akumuliatorių alijanso sistemoje. Tik tokiu būdu mes galėsime sukurti kokybiškesnį Europą. Šie projektai E, leis iš esmės pakeisti akumuliatorių sistemą Europoje. E, sukursime tikrą tvarę vertės grandinę akumuliatoriams Europoje ir mes tikimės, kad tos progos nepraleisime. E, šiam projektui yra skirta daug pinigų, todėl mes privalome uh, imtis šios veiklos. Tas mobilumo sritis turi tobulėti. Kaip aš jau anksčiau sakiau, turime savikritiškai vertinti įvykius E, tai, kas nuveikta iki, iki šiandien. Dėl bendrojo teismo sprendimo. Žinote, prieš du mėnesius, gruodžio 13 dieną, Europos e, teismas nusprendė, kad Europos komisija peržengė savo įgaliojimus, kai patvirtino RDE e reglamento atitikimo faktorius. Aišku, turime reaguoti į teismo nuosprendį, todėl mes norime parlamentui suteikti aktyvesnį vaidmenį. Nenoriu čia pateisinti ar pasiaiškinti, bet laimiai visi mes esantys šioje salėje prieš trejus su pusę irgi dirbome jau parlamente ir aš asmeniškai puikiai prisimenu, kaip viskas vyko, diskusijos buvo labai aktyvios ir supratome, kad reikia skubos tvarka elgtis Aš jau daug kartų susakiusi, tie laikai, kai aš apsėmiau atsakomybę veikti, e, praėjo. Dabar dėja. Teismas, tiesą sakant, e, pačių atitikimo faktorių nekvestionavo, kvestionavo tik tai procedūrą. E, taigi šiandien mes jau esame pasirengę teikti visai naujus teisės aktų pasiūlymus pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Jūs taip pat prisimenate, kad Teisingumo teismas suteikė vienerius metus įprastų laikų, jeigu nebūtų rinkimų, metų pakaktų darbui užbaigti. Tačiau dabartinėmis aplinkybėmis, e, kai Mm, rinkimai įeina šiuos metus, tai tie vieneri metai yra labai trumpas laiko tarpas. Taip pat noriu jūs informuoti, kad Europos komisija ketina teikti apeliacinį skundą prieš šį sprendimą. Mūsų teisės ekspertai sako, kad yra pakankamai teisinių motyvų tokiai apeliacijai pagrysti, tačiau aš noriu, kad mane suprastume teisingai. Mano tikslas - sukurti naujus teisės aktus laiku. Ir aš noriu, kad parlamentas, tai yra jūs, išsakytumėt savo poziciją. Dar kartą mes visi ir aš turime patys savo pripažinti, kad vieneri metai, tai dar jo labiau rinkimų metai, gali sukelti problemų. Per daug trumpas laiko tarpas. Ir m, mm, dabar mes suprantame, kad nuo e, toks sprendimas įtakos maždaug milijonų automobilių gamybą nuo 2020 m. vasario 24 e, dienos. E, automobilininkų pramonė skelbsis, kad e, jiems e, grėsia e, darbo vietų praradimai, teks atleisti daug darbuotojų, bet man pačiai labiausiai rūpi, kaip reaguos piliečiai. Man atrodo, kad ir jūs man pritarsite. Aš manau, kad būtent piliečiai pradės sakyti, kad dėl visko kalti Briuselio biurokratai dėl to, kad e, padėtis nesutvarkyta. Kas yra svarbu ES piliečiams? Ogi tai, kad mes e, išvengtumėm klaidų kartojimo ir sutelktumėm dėmesį į ateitį. Taigi, parengiamasis darbas dėl ateities emisijų standartų jau prasidėjo. Kita mėnesį Krajovoje vyks konferencija, kurią organizuoja Rumunija pirmininkaujantį tarybai. Ir e, per ją bus aptartas veiksmų planas, sukuriant švarias transporto priemonės. Tai yra mūsų reakcija į teismo sprendimą. Mes rengiame naują teisės aktą ir darysime viską, ką galime. Aš pati e, iki komisijos paskutinės darbo dienos būsiu Briuselėje iki spalio pabaigos, taigi aš noriu, kad būtų sukurtas geras teisės aktas, tačiau tuo pat metu e, galiu patvirtinti, kad mes greičiausiai teiksime apeliacinį skundą. Keletas žodžių išvadai, apibendrinimui. Galiu tik tai pasakyti, kad kaip visuomet galite pasikliauti manimi ir komisija bendrai. Tačiau žinoma, kad reikalai iš esmės pasikeistų, būtina, kad valstybės narės neštų atsakomybę, elgtųsi atsakingai, kaip ir pramonė. Taip pat, kaip jau sakiau, Aš savo įsipareigojimus e, įgyvendinsiu iki paskutinės komisijos kadencijos dienos. Greičiausiai, kaip Europos komisijos narė, aš jums, į jūs kreipiuosi paskutinį kartą. Todėl labai ačiū už viską, ką padarėme kartu. Be jūsų paramos mes nebūtumėm nieko nuveikę. Jūs balsavote dėl atitikimo faktorių. Nors, aišku, jūs tada išsakėte ir tai, kas jums nepatinka tame procese. Tačiau aš iš savo perspektyvos žiūrėdama, manau, kad kitokio veikimo būdo ir nebuvo įmanoma rasti veikiant taip greitai, kaip kad mes turėjome. Labai ačiū ir lauksiu jūsų reakcijų ir klausimų. Ačiū. Dziękuję. Thank you. Dziękuję, madame komisarzu. E, ačiū. Ir dabar periname prie pirmojo klausimų raundo. Po dvi minutės kiekvienam suteiksiu galimybę kalbėti. EPP atstovė Grostė, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti gerbiamai komisijos nariai už prezentaciją ir bendrai už tai, kad e, šį dosiją taip gerai sutvarkėte, kaip ir kitus dosiją, už kurias buvote atsakingose. Nuo pat Dieselgate pradžios jūs e, rodėte daug iniciatyvos ir šiandien tą jaučiame. E, jūs norėjote padėti tai tyrimo komisijai ir parinkėt pirmąją ataskaitą e, pagal numatytus laiko terminus. Sakėte, kad pažangos yra pasiekta. Jūs patikinote, kad toks sukčiavimas negali būti priimtinas. E, girdėjome, kad tokie dizeliniai varikliai daugiau nebebus gaminami, bet tuo pat metu jūs sakėte, kad dar yra ką nuveikti. Sakėte, kad emisijų kontrolė dabar sugriežtinta, e, numatyta kitokia tikrinimo procedūra. Ir visa tai yra numatyta griežtesniuose ES teisės aktuose. Tačiau reikia pabrėžti, kad visos tos priemonės buvo priimtos nepaprastai greitai, nes tai buvo būtina, tai buvo neišvengiama. Bet ta skuba apsunkino uh, e, kuriejų e, automobilių gamintojų darbą. Automobilių gamybos ciklas yra ilgas ir ne visuomet yra įmanoma prisitaikyti prie teisinių sprendimų greitai. Todėl uh, Aš galiu pasakyti, kad e, buvo iškelta tokių idėjų, kurios e, dizeliną buvo iškelusios e, kaip naudingesnį už benziną, bet e, atrodo, kad nulinių emisijų planas, apie kurį kalbėjo, yra irgi nerealus noras. Prisiminkime, kad 2018 m. rugsėjo mėnesį buvo pradėtas pirmasis RDE testavimo etapas. Ar galėtumėt pateikti daugiau detalių apie pasiekimus, apie padarinius? Uh, automobilių gamybos sektoriuje. Jūs sakėte ir aš pažymėjau, kad dar egzistuoja sukčiavimo programinės įrangos. Kokie e, faktai yra surinkti apie hybridus? E, kas yra pasiekta e, automobilių konstruktorių gamintojų pusėje ir kokios naujos procedūros yra numatytos. Kaip naujo reglamento pasiekmes bus pajaustos pramonėje pačioje. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, komisarė. Gaila, kad uh, pasakėte, kad paskutinį kartą susitinkame, bet uh, jūs galite dirbti ir naujoje komisijoje, mes jūsų lauktumėm dėl to, kas buvo padaryta praeitie ir dėl emis komiteto veiklos, dėl rezultatų, dėl ambicingos ataskaitos, už kurią nubalsavome. Tad šiuo požiūriu turiu pasakyti, kad sutinku, sutinkame su komisijos vertinimu, daug ko jau buvo imtasi. Valstybių narių lygių vertinimas būtų neigiamas, jau nekalbant, kad tai būtų dramatiškas vertinimas ir ko gero nėra noro to keisti. Tad aš norėčiau pasakyti štai, ką komisarė, esu nusivylusi dėl to, kad jūs e, teiksite apeliacinį skundą dėl e, teismo sprendimo. Aš nebalsavau ir dauguma mano frakcijos narių nebalsavo už tą atitikties faktorių, nes tuo metu mes sakėme, jog tai nėra demokratiška tvarka. Jūs keičiate taisyklės iš esmės demokratinės taisyklės, metodologiją pačią ir tai yra visiškai nepriimtina, o kaip tik tai atsispindi ir teismo sprendime. Tad apeliuoju į Jūs, komisarę, neteikite apeliacinio skundo, pateikite pasiūlymą ir Galbūt bus įmanoma pateikti tokį pasiūlymą, ko mes prašome savo ataskaitoje dėl Euro 7 ir dėl atitikties faktoriaus. Ir šiuo požiūriu jūs tikrai susilauktumėte didelės paramos parlamente. Dar toks vienas papildomas, papildomas klausimas. Emis komitete buvo nuolat išsakomas susirūpinimas vartotojais Aišku, kad buvo lyginami JAV piliečiai ir europiečiai, o dabar mes susidurėme su ta situacija, kad Vokietijoje buvo skirtos lėšos piliečiams, e, Vokietijos piliečiams, Vokietijoje pirktiems automobiliams. Jūs paminėjote ir retrofitus, kalbant e, apie e, ne vien tik tai programinę įrangą, bet ir apie kietą įrangą, siekiant sutvarkyti tai ir išvalyti automobilių parką. Aišku, kad atsakomybę turi prisijimti automobilių gamybos pramonė, tačiau kodėl kitų šalių piliečiams nesuteikiamos tos pačios teisės kitose valstybėse? valstybėse narėse, juk jie irgi kvepuoja užterštų oro dėl to, kad kai kurie mūsų automobilių gamintojai galvojo, kad gali būti švarus dizelis, o žmonės pasitikėjo švariu dizeliu ir jį pirko. Tad labai svarbu, kad komisija užtikrintų, jog visoje Europoje vartotojai būtų traktuojami vienodai. Ačiū. Atsiar, dabar Markas kalbės, prašom. Ačiū, aš kalbėsiu olandiškai. Pone komisarė, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Aš norėjau Jums padėkoti už Jūsų pastangas. Katlin pirmininkavo EMIS komitetui, aš buvau vienas iš bendrapirmininkių. Mes Be jokios abejonės vadovavomės komiteto darbo iškeltais e, tikslais. Ir jūs sakėte, komisarė, kad darbas nepasibaigė. Taip, iš tiesų jūs teisi. Aš galbūt e, dar norėčiau pateikti keletą pastebėjimų ir užduoti klausimų. Pradėsiu nuo teismo sprendimo. Katlien jau apie tai užsiminė. Apeliacija Jūs jau pranešė, kad ketinate teikti apeliacinį skundą, bet aš galvoju, kad tai yra blogas ženklas. Aišku, vyks rinkiminė kampanija, rinkimai, veikla bus nutraukta, galbūt mes vėl čia susirinksime, o gal ir ne. Tačiau juk privalome užtikrinti, kad ir po rinkimų, kaip įmanoma greičiau, būtų įmanoma teikti naujus teisės aktų pasiūlymus. Toliau dėl Europos audito rūmų ir atitinkamo briefingo dokumento. Man šis dokumentas taip pat kelia nerimą. Jūs išvardinote įvairius aspektus. Aš galbūt galėčiau prisidėti štai tokiomis mintimis. Aišku, kad e, mūsų laukia dar didelis iššūkis. Aš kalbu apie rinkos priežiūros e, ir kontrolės mechanizmą, kalbu apie įgyvendinimą valstybėse narėse, kalbu apie laboratorinius testus. E, žinome, kad automobilių gamintojams yra suteiktas, suteiktos naujos lankstumo galimybės. Taip pat žinome, kad automobiliai yra optimizuojami, siekiant atlikti testus. Tačiau tie atliekami testai ir tyrimai, jie bus ribojami dėl to, kad jų keliamos išlaidos bus labai didelės. Tad norėčiau pasteirauti, ar jūs sutiktumėte su šiuo susirūpinimu ir su šiais paminėtais iššūkiais, ar kaip reikėtų į juos reaguoti ateityje. Jūs taip pat kalbėjote apie bendradarbiavimą. Galbūt jis ir nebuvo maksimalus ar optimalus, tačiau vis tiek reikia spręsti problemą. Kaip jūs užtikrinsite tai, kad valstybės narės pagaliau prisidės prie priemonių įgyvendinimo? Ir kitas dalykas yra tinkamumo peržiūra susijusi su abiem direktyvom e, dėl oro kokybės. Aš e, kalbu apie darbą generalinėme aplinkos direktorate. Ir aš esu buvęs e, žurnalistas, bet vis tiek norėčiau, kad galbūt jūs praskleistumėte tą paslapties šydą, koks galėtų būti to tinkamumo vertinimo rezultatas. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų komitetą. Pirmas klausimas būtų labiau toks procedūrinio ir tarp institucinio pobūdžio. Aš kiek nustebau dėl to, kad oficialus atsakymas į pirmąjį klausimą, kuris buvo užduotas praėjus dešimčiai metų parlamente, praktiškai buvo vos ne uh, asmeniškas laiškas buvusiam komiteto pirmininkui, o ne oficialus laiškas oficialiajam pirmininkui ir parlamento pirmininkui, nereaguojant į išvadas. Mūsų emis komiteto išvados dėl administracinių aspektų į jas nebuvo sureaguota į tas išvadas. Komisija nesureagavo. O jūs savo pareiškime sakėte, jog negalėjote atsakyti, kadangi kai kurie aspektai yra susiję su komisijos pirmininko prerogatyva. Mane tai kiek stebina. Man komisija yra viena kolegija, kuriai tenka bendra politinė atsakomybė. Kaip jūs galite neatsakyti į kai kuriuos svarbius aspektus? E, sakydama, kad tai yra komisijos pirmininko prerogatyva. Aš galvau, kad komisija oficialų atsakymą turi pateikti. Ir norėčiau pasiklausti, ar tai jau buvo asmeninė nuomonė išdėstyta ar oficialus komisijos atsakymas ir kada galėtumėm tikėtis kito atsakymo jau iš komisijos pirmininko. Toliau dėl apeliacinio skundo, ar tai yra jūsų asmeninis sprendimas, ar e, e, jį remia taip pat ir kiti komisijos šaltiniai. Ir antras klausimas yra susijęs su klausimu, kurį nagrinėjame. Taip, jūs labai daug dirbote, kad būtų patvirtinti nauji teisės aktai. Aš labai didžiuojuosi tuo bendru mūsų darbu, bet vis tiek išlieka viena problema. Mes turime sutvarkyti tą problemą, tą betvarkę dėl tų milijonų automobilių kilusią betvarkę ir tai nepadaryta. Tai nedaroma Europoje koordinuotų būdų. Viskas paliekama valstybėms narėms. Vokietija organizuoja savo dizelio viršūnių susitikimą, galbūt skiria lėšas asmenims turintiems dizelių varomas mašinas, kuriuose buvo įdėkta uh, netinkamą įrangą ir taip toliau ir panašiai. Bet kur yra tas bendras požiūris? Aš žinau, kad politinių požiūrių komisija galėtų imtis lyderės vaidmens. Ir aš galvočiau, kad komisijos pirmininkas turėtų prisijimti labai aktyvų vaidmenį pastarųjų metų viename iš didžiausių skandalų. Ačiū. Toliau kalbės žaliųjų atstovai, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Likščiau mes girdėjome tokius kaip ir marginalius atsakymus susijusių su išvadomis ir rekomendacijomis. Aš norėčiau išgirsti daugiau komentarų šio požiūriu, kadangi tos rekomendacijos buvo tikrai esminio pobūdžio, turint galvoje komisijos veiksmų atžvilgių. Tai yra susijęs su jumis ir ne vien tik tai su būsimais teisės aktais. Taip norėtumėm sužinoti daugiau. Ir pati svarbiausia dalis yra susijusi su tomis mašinomis, kurios ir toliau dizeliu teršia orą. Jūs kalbėjote apie 1,6 milijonus, bet mes žinome, turime ir kitų skaičių, galbūt netgi daugiau nei 40 milijonų. Jūs kalbėjote apie Volkswageną, apie įrodytus atvejus, bet yra žymiai daugiau automobilių rėdančių mūsų gatvėmis su uh, netinkama programinė įranka. Ir uh, viskas yra susijęs su komisijos uh, kaip lyderės vaidmeniu. Jūs galite pasiūlyti gairias valstybėms narėms, kurių reikėtų, kad būtų aišku, ko reikia imtis, turint galvoje mašinų standartų peržiūras. Jeigu tai būtų prioritetas dabartiniai komisijai, tuomet jūs išleistumėte tokias gairias. Aišku, kad valstybės galbūt jas ir ignoruotų, bet komisija vis tiek būtų tą padariusi. O dabar jūs tarsi slapstotės, sakote, kad niekam tai nerūpi, bet man atrodo, kad tai yra bloga žinia. Ir tai veda manęs prie teismo sprendimo. Tai man primena vieną Ola, Niderlandų teismo sprendimą, pagal kurį tarsi vyriausybė pasakė, kad mes turime vadovautis teismo sprendimu, bet taip pat turime ir prieštarauti jam, kadangi teisinių požiūrių turime imtis patobulinimų. Tad jie prieštaravo teismo sprendimui, nes nesėmė turinio požiūrio esminių veiksmų ir pralošė tolesnę bylą. Ir jūs sakėte, kad jūs taip pat apskūsite, e, bet aš norėčiau akcentuoti štai, ką jūs pasakėte, kad norite pateikti pasiūlymą, o aš norėčiau sužinoti, kokį pasiūlymą, nes e, supraskite aiškiai, man jo nereikia. Teismas pasakė, jeigu bus mažinami standartai, kurie buvo patvirtinti 9 metais, teks vadovautis įprastinėmis procedūromis. Tačiau mes prieštaravome, mes pralaimėjome, bet vis tiek prieštaravome, nes nereikia naujų teisės aktų. Mes norime, kad būtų vadovaujamasi dabartiniais standartais. O jūs sakote, kad teiksite teisinį pasiūlymą siekiant susilpninti tuos standartus, kuriuos patvirtinome 9 metais. Tai kok, kokią žinę tai išsiųstų Europos piliečiams, sakant, kad mes norime sumažinti uh, oro uh, standartus Europoje. Toliau, Gue ir Katarina Konečna, prašom. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisariai už pasisakymą. Buvo sutarta dėl reglamento, dėl naujų standartų taikomų sunkiems krovininiams automobiliams. Tai yra susijęs su CO2 išmetimais, o taip pat ir su visomis transporto priemonėmis važiuojančiomis alternatyviais varikliais. Aišku, kad šiomis priemonėmis siekiama užkirsti kelią likšaliniam uh, skandalui, bet uh, viso to nepakanka, nes visa pramonė juda elektromobilumo alternatyvaus kūro linkme. Tad, kai kalbėjome apie švaraus judumo rinkinį, pasiūlymų rinkinį, mes sakėme, jog reikia siekti pusiausvėros rinkoje. Tad Europos komisija privalo užtikrinti tai, kad nepasikartotų situacija, kalbant apie pirmąją biokūro Um, kartą. Tad norėtumėm uh, sužinoti, uh, ko bus imamasi, turint uh, galvoje ir elektrifikaciją. Aišku, gerai yra elektromobiliai, tačiau akumuliatorių gamyba, elektros gamyba, susijusi tarša Tai yra tie aspektai, kurių iki šiol nesprendėme, nes atrodo, kad bus neigiamas pašalinis poveikis, kurį kol kas ignoruojame ir tarsi perkeliame visas problemas į trečiasią šalis. Bet negalime to leisti, negalime leisti pasikartoti situacijai. Negali būti taip, kad europiečiai važiuos švariomis e, transporto priemonėmis, o kitose pasaulio dalyse žmonės nuo to kentės. Tad ko šio požiūriu ketinama imtis Europos komisijai, kalbant apie visų naujų transporto priemonių būvio ciklą? ir jo analizę. Tad kokių konkrečių žingsnių imsis komisija? Viena vertus, mes matome problemą, tačiau kita vertus yra atsirandančių kitų e, problemų kurių reikia neišleisti iš akių. Ačiū. Eleonora Evi, FDD frakcijos vardu. Dėkoju. Pirmininkė. Sveiki, komisijos narė. Šios diskusijos yra iš ties svarbios, nes visi esame Europos parlamente. Kolegos tikriausiai sutinka E, su tuo, kad e, nepatinka mums visiškai tai, kas yra daroma komisijoje ir matome dokumentus, e, tai yra Teisingumo teismo sprendimą, taip pat Europos audito rūmo ataskaita. Ir abu tie dokumentai mums sako, kad Europos parlamentas visuomet buvo teisus, e, gindamas labai aiškę poziciją. Ta pozicija yra susijusi su atitikties e, reikalavimų gyvendinimu. Ir o komisija nedarė nieko, tik leido gamintojams e, tęsti E, praktiką, kai nebuvo visiškai mažinamos emisijos. Dabar mes atsidūrėme tokioje situacijoje, gerbimo komisijos narė, kai galima pasakyti, kad galvant apie auditorumų ataskaitą, joje, kaip žinia, kalbama apie emisijų nuostatų problemas, trūkumus Mes matome, kad dabartiniai reikalavimai nepakankamai e, griežti, kad iš ties būtų sumažintos tos emisijos. Tai noriu paklausti, kad ką jūs ketinate daryti, galvant apie tai. Taip pat trūksta informacijos apie naudojimus automobilius ir kurie turėtų būti atšaukti. Mes kol kas nematome visko ir e, reikia spręsti šią rimtą problemą. Dar vienas dalykas dėl modernizavimo. Vienas dalykas yra atšaukimas. Kalbu apie savanoriškas sistemas. Pavyzdžiui, Italijoje tokios egzistuoja savanoriškos atšaukimo sistemos. Nėra ES lygių suderinti principai dėl, pavyzdžiui, nei programinės įrangos, nei e, pagrindinės įrangos. Ir ar komisija uh, imasi žingsnių, kad būtų atnaujinti naudojami automobiliai? Ar kas nors bus daroma, kad būtų užtikrinta, kad jie atitiks reikalavimus? Paskui aš pateiksiu dar vieną klausimą. E NF atstovų nėra, tai tuomet e, suteiksiu žodį komisijos nariai. E, jūs tikriausiai E, matėte, kad kolegos nėra tie malonūs ir kšyro terjeriukai, bet gal kai kurie labiau norėtų būti bulterjerais. Prašom. E, dėkuoju Jums, dėkuoju už klausimus, už pastebėjimus. Aišku, galima visuomet dirbti geriau, tačiau net ir iš Jūsų pasisakymų, bent jau man atrodo, kad aš girdėjau tas gaidas Jūs iš jūsų pasisakymų matyti, kad mes per pastarosius trejus ir su pusę metų mes neblogai padirbėjome. Ir aš daug kartų jums esu sakiusi, kad dėja didelio skandalas, nežinau, su neigiamų dalykų padėjo mums. Kitaip, jūs patys matėte, kaip viskas buvo. Ypač e, kai jau kalbėsime apie pramonę, negal, nebūtų niekas taip greitai įvykę dėja be to skandalo. Toks bendras pastebėjimas. Susitikdama su pramonės atstovais, pamačiau, kad jie tikrai pirmais, pirmus dviejus metus labai agresyviai elgėsi, paskui jų požiūris pasikeitė, nes pamatė jie, kad visuomenė keičiasi, kad visuomenė nori, kad jie keistų savo principus, kad perėtų prie švaresnių produktų gamybos, švaresnės gamybos, švaresnių automobilių. Aš nemanau, kad Europos pramonė daugybę metų nesuvokė, kad reikia keistis, bet paprasčiausiai jie gyveno savo gyvenimą, buvo patenkinti, nes nieko tokio ypatingo nevyko negali keisti savo planų ar e, per dieną e, prikurti, prigaminti e, nuo 0 iki 40 procentų netaršių automobilių. Ir taip viskas buvo automobilių pramonėje. Dar bendras pastebimas dėl skundo ieškinio. Komisijos buvo sprendimas priimtas Aš atsakau tuo pačiu ir, ir ponui Gerbrandi. Aš atstovauju komisijai ir kiekvienas raštas, laiškas, kurį pasirašau, yra komisijos reakcija. Tai yra oficiali komisijos e, reakcija ir atsakas e, parlamentui, misijų komiteto pirmininkui, pavyzdžiui. Ir sprendimas komisijoje buvo E, pateikti ieškinį. Aš noriu vieną dalyką aiškiai pasakyti. Aš noriu ir aš darysiu, ką galėsiu, kad atsirastų, kad darysiu e, viską, kad atsirastų nauji teisės aktai, kurie leistų mums e, atsisakyti ta, to ieškinio. Mes galime tą padaryti bet kada, bet dabar mes atsidurtume labai nepalankioje padėtyje, ypač jeigu tą darytume šiemet, e, turime laiko gal tik iki vasario 20 kitų metų. Ir jeigu dabar atsitiks taip, kad mes neturėsime jokių teisės aktų, kurie būtų patvirtinti įprastąją procedūrą kalbu savo komitė, taip pat komisijos e, vardu ir noriu pasakyti, kad pirmasis sprendimas, aišku, yra naujas teisės aktas. Bet taip pat e, jūs turite suvokti, kad šie metai yra sudėtingi ir nuo gegužės vidurio turėsime vos keletą mėnesių ir mums turbūt pritruks mm, kelių mėnesių, kad galėtume baigti šį klausimą. Nežinome, kokia bus e, padėtis išrinkus naują parlamentą. Tai yra mūsų saugiklis tam tikras. E, dėl e, pirmųjų realių vairavimo sąlygų emisijų bandymų. Automobiliai nepriklausomai patikrinti ir tie automobiliai atitinka pagal rezultatus. Dar buvo paklausta manęs, koks bus teisėkuros pasiūlymas. Mes e, kalbėsime apie 2,1, 1,43, tos pačius rodiklius atitikimo, nei daugiau, nei mažiau. Bet taip pat noriu informuoti jūs, kad mes pernai techninės maržos e, būklei vertiname ir 1,43 E, ta marža pakeičia 1,4, mes sumažinome e, tai ir taip pat e, iki šių metų pabaigos ketiname baigti renkti kitus parametrus. Ir iki 23 metų sieksime, kad parlamentas taip pat pritartų pasiūlymui sumažinti maržą iki rodiklio mažesnio negu vienetas. Ir man atrodo, kad tai yra neblogas dalykas. Nauja tipo tvirtinimo sistema. Mes rengiamės e, ir esame jau pasirengę tam. E, bendravome su valstybės narėmis, numatytas pirmas e, susitikimas kovo mėnesį. Tai bus techninis susitikimas, kalbėsime apie reikalavimų gyvenimą, taigi darbas tęsiasi. Sustikimas kova bus pirmasis, bet manau, kad komisija iki kadencijos pabaigos dar surenks vieną kitą tokį sustikimą. Labai svarbu pasakyti, kad kalbame ne apie vokiečius, bet rezidentus ar gyventojus e, Vokietijoje gyvenančius, kurie gaus e, papildomas lėšas įsigyti švaresniems automobiliams. Ir nuo pat pradžių reikia pasakyti, kad valstybių narių skaičius yra tam tikras tų, kuriuos nori bendrauti su mumis. Ir tas skaičius auga visą laiką, bet kol kas mūsų netenkina dabartinė situacija. Kai kurios valstybės narės vis tik tai nėra labai entuziastingai nusiteikusios. Mes bandysime palaikyti diskusiją, šiek tiek ją pakreipti. Aš dar grįšiu prie politinės lyderystės komisijoje klausimų, bet iš ties tai pirmiausiai valstybių narių prievalė. Jos atsakingos už savo piliečius, žmonės. Jūs geriau negu aš žinote. kad taršiausi automobiliai Europoje yra tose Europos dalyse, kur oro kokybė yra praščiausia. Valstybės narės yra atsakingos už tai. Aš noriu pasakyti, kad aš ne iš tų valstybių narių dėja nesulaukiu deramo atsako, bent jau iki šiol. Tai buvo. Dėl politinės lyderystės. Konferencija Krajovoje po mėnesio, labai tikiuosi, bus gera proga e, pakalbėti apie lyderystę. Ar kaip tik labai savalaikė bus ta diskusija. Mes norime dialogo su valstybės narėmis. E, apalaus tavo diskusijos e, didelio klausimais vyksta. Komisija atsižvelgdama į valstybių narių e, informaciją rengia priemonių planą link švarių transporto priemonių. Ir tai yra lyderystės pavyzdys, apie tai jūs kalbėjote, tai yra e, kūrimo elementai, priemonės. Mes uh, norime, kad padėtų atšaukimų norma ir kad ateityje nebekiltų uh, su dizeliu susiję skandalai arba panašus į tai, ką matėme. Ir ko mėnesio konferencija Krajovoje bus gera proga visą tai aptarti. Aš bandysiu surenkti aukšto lygio susitikimą bent jau vieną kartą. Bandžiau tą padaryti ir valstybių narių atsakas dėja nebuvo labai pozityvus. Dabar e, pirmininkaujančia šalies tai bus vienas iš oficialių renginių ir mes e, sieksime, kad priemonių planas būtų patvirtintas. Dėl gairių. Trumpai. Kalbėjome jau keletą kartų, kad turime gairias dėl blokavimo renginių. 1,6 milijonai. Tai yra nauji Volkswageno automobiliai, kurie turi būti atšaukti ir įranga juose turi būti atšaukti pakeista. Aš sakiau, kad tai yra papildomai prie milijono automobilių, kurie važinėja keliais ir yra labai taršus. Liderystė šio požiūriu nėra problema. Tai yra klausimas aktualus komisijai, parlamentui, bet taip pat tai yra didžiulė problema valstybėms narėms ir vyriausybėms. Ir iš e, dar kartą prie to. Uh, kai kurios valstybės narės tas prievalės nežiūri pakankamai rimtai. Yra ES teritorijos, tam tikros vietovės, kur taršių automobilių skaičius yra labai didelis, kur kas didesnis negu kitur. Bet mes kolektyviai dirbdami daug ką pasiekime, tipo tvirtimas, naujos realių uh, E, emisijų nauji bandymai, taip pat CO2 emisijos e, sunkvežimiams. E, visi tie dalykai ir taip pat deramas požiūris automobilių gamintojų bei siekis uh, suvokti, kad mes norėdami neprarasti šios pramonės uh, pristaikyti prie naujų sąlygų, reikia netaršių automobilių e, ir pažangios gamybos ir tokiu būdu užtikrinsime ir švaresnį orą. Be visų tų elementų bus labai sunku dirbti ateityje, bet mes jau pamažu e, darome kad e, tai vyktų ir jūs patys pripažįstate tai, nes ir jūsų pareigų svarbi dalis susijusi yra su tais pasiekimais. Dėkuoju, gerbimo komisijos narė. Dabar antrasis etapas. EPP. Mano sąraše nebėra norinčių daugiau EPP narių pasisakyti. Todėl aš manau, kad e, kadangi jūs atsivedėt lankytojų grupę, galite šiek tiek ilgiau kalbėti. Ačiū, labai džiaugiuosi, kad atsižvelgėte ir į svečius, į lankytojus. Komisarė, e, labai dažnai emis komitete mes diskutuojame žvelgdami į praeitį, bet reikia drįsti žvelgti į ateitį. Aš su jumis sutinku, komisarė tvariai reikia mažinti išmetimus ir siekti gerų rezultatų. Taip pat turint galvoje ir pramonės inovacijų galias, o taip pat ir konkurencingumą. Jūs savo pareiškime pasakėte, jog pramonė turi judėti elektromobilumo link, tačiau taip pat apgailestavote dėl to, kad nepakankamai ruošiamasi tam akumuliatorių gamybos srityje. Bet e, Vokietijos ūkio ministras yra pasirengęs 1,7 milijardus eurų skirti akumuliatorių gamybai, tačiau tai nedaroma, bet kuriuo atveju tai turi ekonomiškai apsimokėti. Mes matome, kad buvo patvirtintos e, e, ribinės vertės tiek lengviesiams automobiliams, tiek komerciniams transporto priemonėms, bet mes nematome neutralumo technologinių požiūrio. Aš nuolatos tą kritikuodavau. Ir, ponė komisarė, kai mes balsuosime dėl lengvųjų automobilių e, teisės akto, tai turėkite galvoje, kad Siekiant e, neutralumo reikia investuoti į Power to X ir į alternatyvųjų kūrą. Komisarė, jums teks prisimti atsakomybę ir siekti konkrečių rezultatų, nes e, neturi būti taip, kad mes dizelį pakeisime taršesniu elektromobiliu. Niekas iš to neišloš. Tad e, Aišku, kad e, reikia pakankamai greitai teikti pasiūlymus ir e, pasakykite, ar jūs spėsite laiku padaryti tą ir jeigu taip, tai tuomet aš tą datą e, pasižymėsiu kalendorių ir žiūrėsiu, ar mes pildome savo pažadus. Ačiū. Dar sąraše du kalbėtų iš socialdemokratų frakcijos. Todėl kiekvienas po pusantros minutės galite kalbėti. Ačiū. Aš noriu, kad visi mane teisingai suprastų yra mūsų EMIS komitetas, tyrimų komitetas, kuris labai aiškiai pasakė, kad e, automobilio transporto priemonių techninis komitetas neturi keisti politinių sprendimų dėl ko atitikimo faktorių. E, Teisingumo teismas iškėlė e, bylą prieš tam tikrus miestus ir buvo nuspręsta, kad Europos komisija neturi teisės Euros 6 emisijos ribų pakeisti naujame teisės akte. Bet jūs savo kalboje pasakėte, kad teismas ne kritikavo atitikimo faktorių principų, bet apie tai mes čia kalbame. Dabar jūs kaip tik purtote galvą. Kaip jūs interpretuojate Europos komisijos, šitokį pareiškimą Europos komisija neturėjo įgaliojimų pakeisti uh, E, atitikimo faktorių pagal e, RDA testus. Tai kaip dabar yra? Jeigu jūs pradėsite apeliacijos procedūrą, bus atidėtas vėl teisės aktų rengimas, bus sukurtas naujas deleguotas teisės aktas, kuris papildys seną deleguotąją teisės aktą, kuris dabar kaip tik teisingumo teisme yra svarstomas. Ogi galėtume pasirinkti paprastą e, ir aišku ir greitą procesą. Pasiūlykit naują teisės. Vietoj to, atsiprašau, kad jūs pasirinktumėt greitą procesą, E, jūs e, nusprendžiate e, apeliaciją pradėti. Tada šis teisės aktas praranda apskritai tikslą. Jūs sakote, kad dėl atitikimo faktorių yra nusistatyti labai aiškus tikslai. Deleguotasis teisės aktas be abejonės yra paprasčiausias ir greičiausias veikimo būdas. Bet antras dalykas, ar jūs tikrai manote, kad šis parlamentas galės priimti teisės aktą, kuris leis sumažinti emisijų tikslus, emisijų ribas? Jūs ginot kiekiu, mes esame apie tai pasakę. Aš tikrai nesuprantu, apie ką jūs čia kalbat. Gal aš kažką neteisingai suprantu, bet jūsų kalba man nuskambėjo labai stebinanti. Ačiū. Toliau EKR narys Markas. Vėl vieną minutę. E, To... Atsisako žodžio. Toliau periname prie antrojo socialdemokratų klausimo. Donald Bonafo. Ačiū, ačiū e, gerbiamo komisijos narė už tai, kad e, atėjote. Aš norėčiau prisiminti gruodžio mėnesio teismingumo teismo sprendimą. Uh, E, Šią bylą kėlė miestai Madridas, Bruselis, Paryžius, kurie susiduria su labai rimtomis miestų taršos problemomis ir kurie nori atitikimo faktorių klausimą išspręsti, nes jiems jis labai aktualus. Realiai neužtenka parašyti vienas kablelis kažkiek, kad sakytum, jog reikalavimai yra tenkinami. Koks rezultatas? Taigi tų miestų gyventojai labiausiai kenčia dėl tos didelės taršos. Uh, Sakote, kad visuomenė keičiasi. Taip, visuomenė keičiasi, bet man atrodo, kad mes nesuprantame, kodėl mes, Europos institucijos, negerbėme normų, kurias patys esame nustatę. E, nustatėme getitikimo faktorius, tai jie turėtų būti, e, jų turėtų būti laikomas. Ir čia dabar jūs vėl kalbate apie veiksmų planą, apie naujų diskusijų, naujų sprendimų prieimimą. Sprendimai jau priimti ir jų reikia laikytis visiems E, jūs kalbėjote, kad e, vis tik e, sprendimai nėra priimami pakankamai greitai, matant, kaip greitai blogėja oro kokybė ES. Turiu klausimą dėl techninio komiteto, dėl motorinių transporto priemonių. Tuo klausimu mūsų tyrimo komitetas labai ilgai dirbo ir mes nuolat kalbėjome apie tai, kad trūksta skaidrumo. Mes žinome, kad yra septintos normos e, e, įgyvendimas pradėtas, bet kas čia yra pasiekta, kokiu turime rezultatų, neturime informacijos. Lygiai taip pat yra apie pirmąjį atitikimą faktorius. Sakėte, kad paskelbsite, kas jau yra dabar padaryta, bet tik tai po ketverių metų, 2023 metais bus aišku, ar ne. Tai, tai apie ką mes šiandien kalbame, jau dviejus metus yra aptarinėjama. Komisarė, reikia dirbti greičiau. Merci, madame. Ačiū. O dabar Alde, Herbert e, Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Bijau, kad komisijos narė manęs neįtikino savo atsakymais per pirmąjį raundą. Jeigu Europos komisijos atsakymas būtų parašytas visos kolegijos, Tai aš tada sakyčiau, kad vis tik pirmininkas nėra įtrauktas, nes jūs savo atsakymę labai aiškiai pareiškite, kad tam tikrų klausimų atsakyti negalite, nes jie tenka Europos komisijos pirmininko prerogatyvai. Jeigu jis yra kolegijos dalis, tada komisijos pirmininko prerogatyva apima ir e, atsakymus į komisijai teikiamus klausimus. Taigi dar kartą, ar šis atsakymas yra oficialus ir kodėl tie klausimai, kurie eina į komisijos pirmininko prerogatyvą, nebuvo įtraukti į komisijos atsakymą. Aš vis dar to nesuprantu. Kitas dalykas. Kalbėjote apie tai, kad reikia atsikratyti e, sukčiaujančių automobilių, kurie vis dar keliuose. Tai yra pati rimčiausia problema, kurią privalome išspręsti. Kovo mėnesį, mano nuomonė, įvyks techninis posėdis, o ne politinis, jūs apie jį kalbėjote, ir jo tikrai nepakaks. Aš noriu, kad Europos komisija taptų lyderę. Ir jeigu prireiks, net Europos komisijos pirmininkas turi įsikišti. Jeigu jam užtenka laiko vasaros ir žiemos laiko sukiojimo klausimas spręsti, tai jis galbūt gali ir šį klausimą, kuris yra susijęs su 500 milijonų žmonių sveikata, spręsti. Kodėl jis asmeniškai negalėtų suorganizuoti didžiulio aukšto lygio renginio, konferencijos, kuri leistų atsikratyti taršių dizelinių automobilių. Mes turime reikalauti, kad būtų atnaujinta ir programinė, ir techninė įranga visoje Europos Sąjungoje. Nes negalime tik tai kalbėti apie gražias pavienių valstybių narių ministrų idėjas. Man atrodo, kad mūsų piliečiai nusipelno, nusipelno žymiai daugiau, negu dabar gauna iš ES. Ačiū. Ir aš tikiuosi, kad Europos piliečiai dar ir valandą žiemos laiko gaus. FDD įsirašė, atsiprašau, neužsirašė į antrąjį raundą, bet Eleonora turi klausimą, tai prašau, suteiksiu jums žodį, nes mes esame malonus. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Gal galėčiau aš pateikti labai trumpą klausimą apie automobilių atšaukimą iš e, cirkuliavimo. Kiek aš žinau, Volkswagenas ir kitos, e, kiti automobilių gamintojai nesuteikė naujausios informacijos ir aš grįžtu prie 2016 metų Liepos mėnesio domenų. Gal jūs turite daugiau informacijos apie automobilio atšaukimą? Naujesnės informacijos. Kitas dalykas, ką jūs galvojate apie susitarimą, kurį sudarė Europos investicijų bankas ir Volkswagenas? Čia aš kalbu apie Olafo ataskaitos santrauką. Kalbame apie tai, kad Volkswagenas nuo 2019 iki 2014 metų gavo 400 milijonų paskolą ir tie pinigai nebuvo panaudoti švarių technologijų kūrimui, bet tam, kad būtų sukurti tie uh, duomenys iškraipiantis renginiai. Susitarimas uh, buvo pasirašytas gruodžio mėnesį vėl tarp EIB ir Volkswageno, 10 milijonų yra skiriama uh, E, ekologiniam tvarumui užtikrinti. Aš turiu abejonių dėl tokių sutarčių. Ką Jūs apie tai galvojate? Ačiū. Toks buvo mūsų antrasis raundas ir dabar grįžtame prie komisijos narės. Prašom. Gal aš pirmiausia pakalbėsiu apie teismo sprendimą. Aš esu visiškai tikra tuo, ką aš dabar pasakysiu. Teismo nuosprendis buvo apie procesą, o ne apie turinį. Tai yra teisinė problema, o ne turinio problema, netitikimo faktorių problema. Be to, parlamentas per šią ir kitą kadencijas džiaugsis naujų pasiūlymų, nes Europos teisingumo teismas pareiškė, kad deleguotasis teisės aktas nėra teisingas veikimo metodas, todėl mes turime siūlyti naują pasiūlymą teisės aktui. Todėl aš viską ir aiškinu prieš tai kalbėdama. Jeigu norite, aš galiu suteikti jums e, juridinės informacijos apie tai, bet dėl to, ką tik pasakiau, esu šimtų procentų garantuota. Pareikšta buvo, kad nereikia deleguotojo teisės akto, reikia naujo teisėkūrinio proceso. Aišku, pasitelkiant bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Taip pat aš e, galiu įsipareigoti, kad mes įgyvendinsime naujų pasiūlymų, pateiksime naujų pasiūlymų po kelių savaičių. Bet galiu pas, gal negaliu pasakyti tiksliai, bet gana greitai tai bus pateikta. E, mes visi siekiame to paties. Dabartinis priimtas sprendimas yra dėl procedūros, o ne dėl turinio. Dėl techninio neutralumo. Nei Europos komisija, nei aš pati niekuomet nesame kalbėję apie ką kitą, nei nulinių emisijų automobilius. Ne apie elektrinius automobilius, bet apie tokius automobilius, kurie neteršia. Taigi, mes išskiriame nulinios nulinio lygio emisijų automobilius, ar tai būtų hybridiniai automobiliai, ar elektriniai, ar e, nevaldomi automatiniai automobiliai, vandenilio automobiliai. Tai yra ES strateginė vertės grandinė. Ir mes norime, kad ta vertės grandinė būtų remiama iš valstybės. Tai yra mūsų darbas, to mes siekiame. Žinome, kad kiti konkurentai pasaulio arenoje juda labai greitai ir daugiausia orientuojamas į elektrinius automobilius, bet ne tik juos. Ir kaip aš jau sakiau, jeigu mūsų pramonė neveiks žymiai greičiau negu dabar, reaguodama į pasaulinių rinkų iššūkius, tada iškils rimta problema dėl darbo vietų, dėl konkurencingumo bendrai ir dėl uh, automobilių pramonės išlikimo Europoje. Dėl automobilio atšaukimo. Apie Italiją buvo patiktas klausimas. Jau anksčiau sakiau, kad jau visus metus veikia nauja interneto svetainė, kur yra atnaujinama kasdien – ir ten galite rasti pačią naujausią informaciją apie kiekvieną valstybę narę. Ten yra pateikinami duomenys apie tai, kiek automobilių yra atšaukiama. Italijos skaičių aš dabar nežinau, bet galite juos labai lengvai susirasti. Galime jums pasakyti, kur. Dėl Europos investicijų banko paskolos Volkswagenui Negaliu daug ko pasakyti dabar. Mes tą sutartį labai didžiai kontroliavome. Neradome jokio, jokios piktavalystės šiame procese. Taigi dabar neturime pagrindo reaguoti į tokį susitarimą. Man atrodo, kad tik tiek ir galime pasakyti. Euro 5. Jeigu siūlome Euro 5, atsiprašo komisijos narė, 7 turiu prieš akis, o skaitau 5. 7 turiu, Euro 7. E, visas sprendimas bus priimtas per bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Europos parlamentas gaus reikalingą informaciją laiku. Tai nėra techninio komiteto darbas. E, šiaip darbas prasidėjo praėjusiais metais, mes dabar turime išnagrinėti nuojo teisės aktų taikymo apimti ir galbūt netgi šiais metais, dar per šią kadenciją galbūt netgi pamatysime konkretesnių pasiūlymų. Bet aišku, juos sutvarkyti turės kita parlamento kadencija. Ačiū. If I, if I miss... Ačiū. Jeigu praleidau klausimą, be jokios abejonės, aš e, pasistengsiu atsakyti raštu. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką, nors, nors ir žinau, kad jūs galbūt atmintinai mokate ir žinote, kas yra išdėstyta šioje brošiūroje, bet joje yra apžvalga visų tų veiksmų, kurių mes kartu ėmėmės per trejus su pusę metų. Dėkoju, ponė komisarė. Turiu tokį prašymą. Yra didelis skirtumas tarp to, ką galvoja parlamento nariai ir komisija apie teismo sprendimą, bet jūs negalite atsijėti dviejų dalykų - metodologijos ir turinio. Labai svarbu, kad mes e, sulauktumėm iš jūsų briefingo informacijos apie tai, kaip interpretuojate teismo sprendimą ir ką siūlysite ir kaip keisti turėkite galvoje, jeigu jūs pateiksite naujos direktyvos pasiūlymą, numatant atitikties faktorių kaip naują faktą e, direktyvoje, tikrai nesusilauksite parlamento paramos. Tai yra paskutinis dalykas, kurį mes dar galime padaryti šioje kadencijoje. Galbūt galima būtų pateikti neoficialų darbo dokumentą, jūs sakėte, per ateinančią savaitę galbūt, tai iš tikrųjų labai praverstų. Galbūt ne per savaitę, gal per šiek tiek ilgesnį laiką, bet labai svarbu užtikrinti tai, kad būtų galima rinktis būsimos e, kadencijos parlamento darbui, nes aišku, kad tas darbas vyks jau tos kadencijos pradžioje. E, per keletą artimiausių dienų mes jums pateiksime teisinį vertinimą teismo sprendimo vertinimą, ką jis konkrečiai reiškia. Ir aš žinau, kad tai paskutinis yra EMIS komiteto posėdis. Aš galbūt norėčiau su jumis, kai kuriais iš jūsų susitikti ir padiskutuoti apie tolesnius žingsnius, nes laikas tikrai labai spaudžia. Mums reikia pasinaudoti šią kadenciją kiek tik tai įmanoma, pasitelkiant jūs tam, kad parlamentas nuo pat pirmos dienos savo naujoje kadencijoje galėtų pradėti darbą šioje srityje. Ačiū komisarė Bienkovska. Taip iš tikrųjų, teisinis vertinimas galėtų būti labai naudingas. Nes, kaip žinia, dažnai teisininkai svarsto e, metodologiją ir turinį atskirai ir tai gali nuvesti prie skirtingų rezultatų. Bet aišku, kad mes ne paskutinį kartą su jumis matomės, e, kaip ten bebūtų. būtų pamatysime. Ačiū Jums. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę ir po to pratęsime darbą. Okay, is every, if everybody's ready to go on to the... Kolegos, mes tęsime, mes pereisime prie klausimo susijusio su netiesioginiu žemės naudojimo keitimu, su žaliavomis, biokūru. Mes šį klausimą nagrinėjame pastaruosius e, e, ketverius metus. Prie mūsų šiandieną prisijungia ponas Vanstynas iš komisijos. Prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena. Ačiū už galimybę pristatyti deleguotojo akto pasiūlymą dėl netiesioginio žemės naudojimo keitimo. iLook, jūs ko gero žinote, kad vakar ITRE komitete pristačiau šį pasiūlymą, kai kurie galbūt jau girdėjote, tad šiandieną pristatau jūsų komitete. E, buvo paskelbtas deleguotojo teisės akto projektas e, tam, kad būtų sulaukta jo atžvilgio atsiliepimu. Jis yra prieinamas viešai visiems, jį visi galite komentuoti. Dar e, prieš komentuodamas komisijos požiūrį, rengiat šį deleguotąjį teisės akto pasiūlymą, norėčiau priminti kontekstą kuris yra susijęs su šiuo veiksmu. Pirmiausiai svarbu suprasti, kad šis deleguotasis aktas yra platesnio konteksto dalis. Būtent mes kalbame apie atsinaunančios energijos direktyvos naująją redakciją. Mes kalbame apie švanios, švarios energetikos um, uh, pasiūlymų rinkinį visiems. E, ši direktyva ir šią direktyvą pirmiausiai siekiama skatinti atsinaujinančios energijos dėgymą ES. Mes kalbame apie visus atsinaujinančius šaltinius, įskaitant ir atsinaujinančius šaltinius gaminamus iš e, bio energijos. Šioje atsinaujinančių šaltinių direktyvoje mes nustatome pagrindinius reikalavimus susijusius su požiūriu, kai mes kalbame apie netiesioginį žemės naudojimo keitimą ir susijusią riziką. E, teisės aktų bendraleidėjai priemė dėl to sprendimą ir priminsiu, su kuo tai susiję. Mes kalbame apie tai, kad direktyvoje yra konkreti riba, kiek biokūro pagaminamo iš e, maistui ir pašarams auginamo pasėlių gali kokią ribą gali siekti. Mes kalbame apie 7 procentus 20 metais ir kalbame apie individualią ribą individualiuose valstybėse narėse. Tad mes šiuo požiūriu vadovavomės, e, kuris yra įtvirtintas ir 2015 metų vadinamojoje ILUK netiesioginio žemės naudojimo keitimo direktyvoje. Mes kalbame apie didelės rizikos biokūrą. Ir mes kalbame apie tai, kad mes išaldysime šio biokūro indėlį laikotarpiui nuo 21 iki 23 metų. Mes išalome indėlį e, valstybėse narėse 19 metų lygmenyje, o nuo 23 metų bus numatytas palaipsninis atsisakymas būtent tokio biokūro kategorijų iki 30 metų. Jų naudojimas bus lygus nuliui siekiant e, konkretaus tikslo. Papildomai yra numatyta išimtis vadinamiesiems mažos rizikos įluk biokūro e, kategorijoms. E, Mes kalbame apie nerizikingą biokūrą ir mes kalbame apie tai, kad jis gali būti gaminamas tik tai iš papildomų pasėlių, padidinus e, jų auginimo plotus, panaudojant tik tai tą žemę, kuri anksčiau nebuvo naudojama. Tad visa tai e, susijęs su bendruoju iluk e, kontekstu ir su vadinamoju papildomumo kriterijumi. Tad ko siekia komisija? E, mes kalbame apie auginimo teritorijų plėtrą Ir su jie susiję aspektai atsispindi deleguotame teisės akte, taip pat ir atitinkamoje ataskaitoje, kurią rengėme pasitelkdami e, ekspertų dalykinės žinias jungtinėme tyrimų centre. Kitaip tariant, mes nesiūlome naujos politikos, mes siūlome kriterijus, e, dėl kurių teisės aktų bendralydėjai jau yra susitarę. Galvojame, kad mūsų pasiūlymas pakankamai aiškus. Pirmiausiai, mes sakome, kad biokūras turi būti klasifikuojamas į dėlės rizikos ILUK biokūrą. Kitaip tariant, mes kalbame apie konkrečius kriterijus. Mes kalbame apie minimalę auginimo teritorijos plėtrą. Mes siūlome 1 procentą ir 100 tūkstančių hektarų, kalbant apie auginimo teritorijos plėtrą. Ir ko gero, dar vienas ir svarbiausias dalykas, siūlome, kad šis biokūras yra tas, kuris susijęs su 10 procentų auginimo teritorijos plėtra, kai mes kalbame apie tokias teritorijas, kuriuose yra didelės anglės sankaupos. Šiais kriterijais mes apriepiame tai, dėl ko turėjome imtis veiksmų, dėl ko mūsų prašė imtis veiksmų įstatymų bendraleidėjai. Mes kalbame apie reikšmingą auginimo teritorijos plėtrą, apimant pasėlius, kuriuose yra didelė, e, didelės anglės sankaupos. Ir taip pat mes kalbame apie tai, kad e, biokūro skatinimas per e, atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvą reiškia, jog mes sutaupysime e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir taip pat pasieksime įvairovės auginimo teritorijos pobūdžio atžvilgiu. Vėlgi, mes patvirtiname, delegu... siūlome deleguotąjį aktą, kuris, kaip jau minėjau, buvo paskelbtas ir prieinamas visuomenėje. Mes kalbame apie biokūro kategorijas, kurių indėlis neturėtų išaukti iki 23 metų. Mes galvojame, kad jų e, indėlis be kita ko turės būti mažinamas iki naulio laikotarpyje nuo 23 iki 30 metų. Toliau dėl mažos kategorijos įlog biokūro kriterijų. Vėlgi yra kriterijų, kurie tarpusavyje sumuojami. Be jokios abejonės, pirmiausiai mes kalbame apie atitikti tvarumo kriterijoje nustatytam direktyvoje. Ir antras dalykas, mes kalbame apie papildomą biokūrą gaunamą iš pasėlių, padidinant e, našumą iš jau naudojamos žemės arba kalbame apie auginimą toje žemėje ar teritorijoje, kuri anksčiau dirvonavo ar buvo pūdymas Tad šiuo požiūriu mes numatome tokiems biokūro įgyvendinimo projektams labai aiškę stebėseno sistemą. Dabar dėl našumo padidinimo ir kad tas našumas uh, nepadidėtų labiau nei tikimasi. Mes vadovaujamės konkrečiais mechanizmais pagal Kyoto protokolą, pagal tvarios plėtros mechanizmą. Tie kriterijai bus taikomi šioms priemonėms, o jos bus apribotos dešimties E, metų laikotarpiu. Tai taip pat yra protingas laikotarpis. Vėlgi tai puikiai atspindi tuos reikalavimus, kurie yra įtvirtinti pačioje direktyvoje. Ir dar galiausiai pastebėsiu, jog yra supaprastintų kriterijų numatytų labai aiškiai apibrieštais atvejais, kaip antai, kai kalbame apie projektus, kai naudojama apleista žemė arba prastos kokybės žemė. Tad e, apibendrindamas pasakysiu, jog e, mūsų manimų požiūris, kuriuo vadovaujamės, yra labai subalansuotas. Jis yra grindžiamas geriausiais prieinamais moksliniais duomenimis. Ir svarbiausias dalykas yra tas, kad šis požiūris yra visiškai suderinamas su teisiniu teisės aktu, kurį patvirtino teisės aktų bendralėdėjai būtent su atsinaujinančio energijos šaltinių direktyva. Žinome, kad situacija gali pasikeisti ir jeigu taip atsitiktų, turėtumėm užtikrinti tai, kad būtų įmanoma atitinkamai pritaikyti reglamentavimo aplinką. Tad mes numatome komisijai įgaliojimus stebėti tendencijas ir vėliausiai 2021 m. Liepos 1 dieną, tai yra pakankamai greitai, mes numatome, kad komisija įvertins tiek mokslinius duomenius ir, jeigu reikės, taip pat ir požiūrį, kuris buvo pasirinktas. Kaip jau minėjau, teisės akto pasiūlymas yra paskelbtas, jis yra viešai prieinamas iki kovo 8-osios suinteresuotam šalim, piliečiams. Kai tik tai pasibaigs konsultacijų laikotarpis, komisija dirbs pasiraitojusi rankovės tam, kad būtų šis teisės aktas patvirtintas ir kad būtų pradėtas konsultavimosi su parlamentu bei taryba procesas. Mes taip pat prieš pasibaigiant konsultacijų laikotarpiui organizuosime ekspertų grupės susitikimą kovo penktąją dieną. Toks mano įžanginis žodis, ponė pirmininkė, mes nekantriai laukiame komentarų jau dabar. Dėkuoju uždėmesi. So much. Labai ačiū, ponė Stin. pranešėjas ir gal pusantro šešinio pranešėjo dalyvauja posėdėje. Pirmam steiksiu žodį Basui Eikautui. Prašau. Dėkuoju, dėkuoju Hansui komisijos atstovui už tai, kad pristatė teisės aktorius atsirado reikalant parlamentui, žinote visą kontekstą. Parlamentas aiškiai kalbėjo apie tai, kad norime, kad būtų uždraustas palmių aliejus, kaip tvarus šaltinis biodegalų ir prašymė, kad komisija parengtų kriterijus. 1 vasario buvo terminas, e, šiek tiek gal vėlokai pasirodė, per vėlai šis pasiūlymas, bet tiek to žinome, kad e, priekybos generalinis direktoratas buvo su tuo susijęs, tai galbūt ir dėl to uh, E, šiek tiek vėluojama vakar. ITRE komitete buvo išsakyta tam tikros e, kritikos ir aš noriu pasakyti, kad DPP e socialistai, Aldė Žalieji, GUE, visos frakcijos pagrindinės labai kritiškai yra nusiteikusios ir būtų labai gerai išgirsti šiek tiek iš jūsų apie tai, kokius pokyčius numatote, nes vyks konsultacijos ir žinome, kad jų metu išgirsta bus labai daug kritikos taip pat. Ar tai yra kažkoks uh, Šiau, ar jūs norite ką nors iš tikrųjų pakeisti ir jeigu taip, tai kokius pokyčius ketintumėte įdėkti, aš jums galiu šiek tiek padėti. 10 procentų e, žemutinė riba. Iš kur atsirado ir kuo pagrįstas tas procentas? Jeigu pažiūrėtume į jūsų priedą, tai palmių aliejų priklauso laipsniškas mažinimas, bet soja nieko nenumatyta, o ji turi labai neigiamą poveikį. Ir tai nieko bendro neturi su tuo, kad e, turbūt, kad Junkeris kažkada Liepos mėnesį lankėsi kažkur JAV. Ar tikrai taip, tai su tuo nesusiję? Ir noriu paklausti kaip yra su tuo riba ir kodėl taikoma palmių aliejui e, ir nieko sojai. Žinome, kad palmių aliejų išbraukti būtų buvo pernelyg sudėtinga, tą žinome nuo pat pradžių. Ir e, palmių aliejus prisideda prie miškų kirtimo, tai nėra e, tvarus išteklius ir taip pat noriu pasakyti, kad e, E, įlūk rizika yra žema ir jūs numatėte išimti nenaudojamai e, žemiai, bet tik tai nenaudojamai žemės ūkyje. Ir komisija, ar jūs tikrai galvote apie tai, ar žemė naudojama žemės ūkyje ar ne tik tada ji nenaudojama žemė, bet pavyzdžiui, kaip apie kitus tikslus e, apgyvendinama žemė, kodėl nenaudojama žemė yra taip siaurai apibrėžiama, kad yra tik tai labai mm, ne, kad nedaug labai atsiranda jos. Kodėl jūs e, sugalvojate tokį priežimą ir ar galite ką nors, ketinate ką nors keisti? E, smulkieji žemės ūkio savininkai. Komisija atrodo, kad jeigu tu esi mažas, tai viskas gerai, bet pavyzdžiui, Malazijoje visi smulkiai žemės savininkai dirba didelėms įmonėms. Pagal apibrėžimą Jūs sakote, kad jūs e, smulkus savininkas gali e, būti, smulkus veikėjas gali būti savininkas ar nuomotojas žemės. Pavyzdžiui, labai daug smulkiųjų ūkininkų iš didelių e, bendrovių nuomoja tos nedėlius žemės plotus ir tada atrodo, kad jie visą laiką tiks reikalavimus ir galės elgtis kaip nori. Ką tai reiškia, galvant apie e, dabartinę praktiką ir apie numatomus pokyčius. Ir paskutinis dalykas, kaip įgyventinti visus reikalavimus. Ar bus sertifikavimas ir reikės įrodyti, kad papildomas derlius atsiranda, ko jūs tikitės. Žinome, kad kai kurios šalys sakys, mes e, suteiksime sertifikatus e, jiems ir viskas vyks kaip visada. Kaip jūs e, ketinate išgyventi dabartinę praktiką, kai atsiranda tos tie apibrieštys ir teritorijos, kurios kuriuoms bus taikoma išimtis dėl to, kad rizika nedėlė pagal įlūk principus. E, Taigi nenaudojama žemė smulkus e, naudotojai. Ir Italija gali pasakyti, mes dirbsime kaip toliau, visi gaus sertifikatus ir toliau bus skirtami miškai e, ir e, bus netvarus biodegalai gaminami, o parlamentas būtent to ir norėjo. Norėjo, kad, kad taip nebūtų. Ačiū, Bas. Pone Deliai. Dėkuoju, pirminkė. E, kolegė negaliu atvykti, ji atsiprašė ir norėjau dabar perskaityti jos mintis. Mane kelia labai rimto, man kelia labai rimtas surūpnimo pasiūlymas dėl deleguotojo akto ir tai nukrypsta, tuo nukrypsta nuo e, pasiūlymų parlamento užtikrinti tvarių biodegalų gamybą ir užkirsti kelią miškų kirtimui. E, mes e, matome, kad visiškai nesižiūrima į parlamento poreikius. E, palmių aliejaus kultūrų auginimas ir įlūk principai ir poveikis aplinkai, ES rinkai, tai turi būti labai svarbus dalykai. Ir jeigu, pavyzdžiui, bus leidžiama E, pagal importuoti nedėlius kiekius palmių aliejaus galbūt nebūtų pakengta tam ir jeigu būtų laikomas 7 straipsnio nuorodo, bet, met, nuostatų, bet mes nesame gavę išvadų e, aiškių ir dėl to, e, nežinau, kokia yra tikroji padėtis, dėl to šis pasiūlytas deleguotasis aktas e, mums kelia labai daug klausimų. Dabar Katerina Konečna, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pratesti baso mintis. Jisai iškėlė daug klausimų. Mes manome, kad pirmiausiai Kai išgirdom apie tai, kad e, buvo, buvo priimti tam tikri sprendimai dėl palmių e, aliejaus. E, prieš keletą metų mums buvo sakoma, kad tai yra labai rimtina problema, kurią reikia spręsti. Jūs visuomet sakote, kad palmių aliejus prisideda prie miškų naikinimo ir negalime įtraukti biodegalų, kuriuose, kurie pagaminti iš palmių aliejaus į tvarius degalus. Šiandieną jūs pateikėte visiškai priešingas mintis. Nuo e, mes me, iš jūsų metus jūsų prašėme elgtis vienai, po jūs visiškai kitaip elgėtės ir tai yra nepagarba parlamentui. E, šiame dokumente jūs kalbate apie palmių aliejų visai kitaip ir aš norėčiau dar papildomai paklausti prie to, kas sakė, ko klausė Bas. Kiek dažnai jūs susitikote su e, lobistais iš Indonezijos ir Malazijos, e, kurie augina alyvpalmes? Ar tai yra kažkoks išskaičiavimas ar kompensacija toms dviem šalims už kažką? Jūs sakote, kad viskas yra išspręsta. Ir taip pat numatote išimtis nedidelėms plantacijoms iki 5 hektarų, bet 99 procentai tokių plantacijų netitika ISPO reikalavimų ir ESPO reikalavimų. Ir jūs nesakėte, kaip bus audituojamosios plantacijos tose dviejose šalyse, ar jos atitinka mūsų reikalavimus aplinkos saugos ir žmogus teisų srityje ir kaip jūs pakeisės sertifikavimo sistemą. Matau, kad galbūt tai yra kažkokios scenarijos dalis, gal iš kito generalinio de, direktorato. Europos e, parlamentas visai kitokių dalykų reikalavo per pastarus trijus metus ir nesitikėkite, kad mes pritarsime tokiam dokumentui. Ir kad galėsime pasakyti, jog komisija kartu su mumis kovoja su miškų naikinimu. Mes imsime tam tikrų praktinių žingsnių, bet jie, kaip matau, nesu. Uh, E, stabdys miškų kirtimo. E, Jurassic Park e, filme sakoma, kad gyvybė visuomet išliks, bet aš bijau, kad dabar lobistai pakliuvo į jūsų kabinetus ir matome rezultatą šiame dokumente. Dar kartą noriu pakartoti savo tą klausimą, kodėl soja yra neįtraukta į rizikingas kultūras pagal įluk. E Pone Deliai, dabar jūs e, savo ruoštų pateiksite klausimą. Dėkoju, pirmininkė. Aš dabar kalbėsiu savo vardu. Mes galime susitarti, vertinti komisijos pasiūlymą dėl e, palmių aliejus priskirimo vertinimo pagal eiluk. Mes, e, mums siūloma išimtis dėl nedidelio poveikio pagal įluk ir aš galiu pasakyti, kad tai yra beveik pasityčiojimas iš mūsų, iš Europos parlamento. Ir taip pat e, smulkiųjų gamintojų pavyzdys, kas jie yra, kaip jie apibrėžiami. Ir e, manau, kad e, išimtis yra visiškai nepateisinta tiems smulkiems gamintojams ir padvigubės eksportas palmių aliejus, aliejaus, kuris e, neprimtinas yra Europos Sąjungai. Neteisėtai pateks jisai. Ir vertinimas, mes e, nematome jokių vertinimo kriterijų. Jie patys galės e, patikrinti sistemą Ir tokiu atveju, e, tokiamis sąlygomis bus visai labai lengva viską įvertinti. Numatomas e, nepriklausomas auditas e, gamintojų reikalavimų. Iš ko mes čia dabar tyčiamės tokiais pasiūlymais? Europos teritoriją mes atveriame Malazijai ir iškart reikėtų pasakyti tai ne veikvojant laiko. Ir um, mes norime pasakyti, kad Europos Sąjungos e, biodegalų gamintojai neprisideda prie miškų naikinimo ir jie užtikrina e, tai, kad e, bus kad biodegalai gaminami tvariai ir aš tam pasiūlymui tikrai pasipriešinsiu, pritarsiu tiems, kurie priešinasi. Dabar žodis komisijai. Aš pats kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau pasiaiškinti keletą jau anksčiau pateiktų klausimų. Kalbėjote apie derlių ir žinome, kad palmių aliejaus e, e, našumas yra žymiai didesnis negu sojos. Ir uh, Mano klausimas, man atrodo, yra labai aiškus dėl tos e, ribinės vertės. Dešimt kalbėjo bas, bet e, manau, kad tai yra žymiai daugiau negu sojų riba. Apsuksiu klausimą iš kitos pusės. Labai daug priemėm sprendimų pastaruoju metu dėl automobilių, e, mini autobusų, e, sunkiųjų auto, sunkvežimių. Ir ar mes galime sakyti, kad mes sukurti turėsime tam tikrą jungtį tarp taršių ir netaršių automobilių? Ar elektriniai automobiliai galės tą tarp pasitarnauti kaip toks tiltas? Reikės jungiamosios grandies. Ir tai bus, aišku, pažangus biologinis kuras. Ar esate bandę išmatuoti? kiek ES reikės pažangaus biologinio kūro, kad būtų įgyvendinti priimti sprendimai. Grįžu, grįžtu prie smulkiųjų vežėjų klausimo. Manau, kad smulkiai vežėjai didelė dalimi stipriai kenties dėl stambiųjų pervežimų įmonių ir tai bus rimta problema ir aš norėčiau sužinoti aiškesnių atsakymų. Jeigu galėtumėt ką konkretaus pasakyti, būtume labai laimingi visiems laikams. Labai ačiū. Ačiū už visus komentarus ir klausimus. Be abejo, ši tema ir toliau susilaukia didelio susidomėjimo. Pirmiausia, gal pakalbėsiu apie tai, ką jūs, pirmininkė, pačioje pabaigoje paminėjote. Sakė, kad reikia rasti tam tikrą biologinį kurą transportui ir ne tik kelių transportui, bet greičiausiai ir aviacijai bei laivybai. Todėl būtina sukurti biologinio kūro politiką, kurioje būtų labai aiškiai pasakyta, kaip palaipsniui galime pereiti prie antrosios kartos biokūro. Ir kaip galėtume išvengti tolesnio tokio biokūro, kuris realiai e, nepriartina mūsų prie išsikeltų tikslų naudojimo, ypač aš kalbu apie dekarbonizacijos tikslą. Toks būtų bendras kontekstas. Siekiant to naujo biokūro, mes aišku turėsime galvoti apie įluk. Būtent dėl to ir buvo mūsų e, E, paprašyta atsakyti šį klausimą. Europos komisija turi labai aišku mandatą ir mes e, seksime viską padaryti kiek įmanydami geriau. Aišku, yra ir tam tokių sprendimų, pasirinkimų, kuriuos turėsime padaryti. Vienas iš jų yra dėl palmių lėjus. Yra labai aišku, kad palmių lėjus, pažiūrėjus į skaičius, yra visiškai kitos kategorijos kuras. Kalbam apie tai, kad e, palmių auginimas plinta į daug anglies dvideginčio e, išskiriančius plotus ir žinant, kokiais kiekiais yra pagaminama palmių aliejus, tai turime suvokti, kad jokios kitos rūšies aliejus su juo negalės konkuruoti. Iš esmės čia kalbame apie priemonę, kuri pirmiausia bus skirta palmių aliejus problemos sprendimui ir palmių aliejus uh, kiekiai naudojami biokūrui gaminti sumažės einant laikui ES, nes bus, jeigu bus įgyventos direktyvas. Tai, man atrodo, yra labai aišku. Ir tai yra labai glaudžiai susijęs su klausimais, kuriuos keletas narių teikė dėl sojų. Jeigu pažiūrėtumėm į sojas, pamatytumėm visai kitokį vaizdą. Pamatysime, kad sojų plitimo tempai yra maždaug keturis kartus lėtesni negu palmių. Ir yra labai sunku palyginti tas dvi kultūras. Mes sakome, kad palmės ir sojos turi būti e, reglamentuojamos taip pat. Ir ponas Eichhaut klausė, ar e, mes nenustatome ribų taip, kad e, tiesiog patogiai neužblokuotume sojų gamybos. Nes norime labai aiškiai pasakyti, kad biokūras turi būti skatinamas įvairiomis direktyvomis ir galvoti reikia apie realų anglės dvideginio išmetimo, išmetimo mažinimą. E, jeigu e, perimas prie biologinio kūro kainuos labai brangiai, brangiau negu e, reali nauda, tai e, priimti realių sprendimų bus labai sunku, bet mes dar darome išvadą, kad pasirinkti sprendimai numato deramą lygių, jie yra šiek tiek e, nuosaikesni negu 40 procentų paminėti direktyvoje. Tas rytis leistų pasiekti pusiausvirą, ar e, šiltnam efektą sukeliančių dujų bus išmesta mažiau ar ne, dar neaišku, taigi mes viską darome uh, dėl gerų sumetimų Ponas Aikau taip pat klausė, kokiu pakeitimu mes siūlome, kad galėtume atsiliepti į komentarus, kuriuos girdėjome šiandien ir vakar. Turime pripažinti, kad kaip tik dabar pradėjome atviras konsultacijas su visuomenė ir jų pabaigoje po jų mes pamatysime, kokiu veiksmu reikia imtis. Nuo to laiko, kai direktyva įsigaliojo, o tai atsitiko E, gruodžio 24 dieną, kalėdų vakarą, mes labai daug dirbame, rengiame konkrečius pasiūlymus, netaupydami jėgų, nes norime, kad darbas būtų užbaigtas dar per šią parlamento kadenciją. Ir man atrodo, kad parlamentas e, supranta, kad jis nustatė išskirtinai trumpą e, laiko tarpą, tai labai griežtus terminus tokio pobūdžio teisės aktui. Dabar mes pradėjome atviras konsultacijas ir galų gale pamatysim, kokiu pasiūlymu galime e, pateikti, atsižvelgiant į tai, ką mes girdėjome šiandien ir vakar. Buvo pateikta ir tinkslesnių klausimų dėl smulkiųjų vežėjų, gamintojų. Tai yra labai didelė spraga. Yra pateikta pasiūlymų. Pirmiausia, smulkiai gamintojai yra labai aiškiai apibriešti, tai jie turi būti nepriklausomi. Taigi, jeigu jie dirba, kaip jūs sakote, realybėje dideliai įmoniai, tik tai teoriškai yra e, smulkus, tai jie nebus įtraukti į tą kategoriją. Mes supraskime, kad yra tokių, kurie e, išperkamosios nuomos principų nuomojasi žemės. Kaip šiuo atveju padėtis veiks su tokiais e, gamintojais? E, kokia padėtis bus šiuo atveju su šiais tokiais gamintojais? E, Diskusija šiuo klausimu vyksta. Kiek aš žinau, teisės akto tekste yra numatytas saugiklis. Jeigu jūs esate smulkus ūkininkas, bet realybėje tik pavadinime jūs esate smulkus ūkininkas, tai negalėsite gauti tos išimties. Negali, ne, jums nebus pritaikyta ta išimtis. Kitas dalykas, kurį aš norėjau pasakyti apie smulkius gamintojus. Uh, Vienintelis dalykas, kuriuo jiems nereikės spręsti, tai yra tie papildomi ekonominiai kriterijai. Visus kitus kriterijus jie turės tenkinti. Ir aišku, jie turės taip pat pademonstruoti atitikimą e, tvarumo kriterijams. Taigi, man atrodo, kad būtų nesažininga pasakyti, kad viskas vyksta įprasta tvarka, Mes negalime sakyti, kad palmių aliejus ir toliau, kaip dabar bus naudojamas biokūro gamybai. Mes numatėme palaipsnį pasitraukimą iš tos e, palmių aliejus e, gamybos sistemos iki 2020 metų yra numatyti konkretus tikslai. Auditas. Šių reikalavimų auditas yra toks pat koks buvo tvarumo kriterijams taikomas. Jau šiandien e, turimoje direktyvoje yra tie kriterijai apibriežti, mes, man atrodo, dirbame labai gerai, to niekas negali nuneikti. Ir tos schemos, kurias mes sukūrėme, tam, kad pripažintume, jo kriterijai yra tenkinami, yra geros. Nėra pagrindo jų, jomis abejoti. Nereikia bijoti dėl sukčiavimo, nes auditas yra nepriklausomas. Kriterija yra labai aiškus. Jūs buvo paminėtos ir žmogaus teisės. Kriterijai nesusiveda tik į du dalykus. Mes negalime tik kalbėti apie tai, ar vienoje ar kitoje valstybėje yra žmogaus teisų problemų ir todėl taip negali būti. Ne mes dėl to turime spręsti, turi renkiamos ataskaitos to klausimų greta pačių nustatytų direktyvoje kriterijų, bet tai nėra griežtieji kriterijai. Man atrodo, aš atsakiau didžiąją dalį pateiktųjų klausimų. Dabar, kaip jau sakiau, pradėjome viešasias konsultacijas. Palaikome ryšį su didelė dalimi subjektų, susijusių pusių. Ir gamintojai, ir vartotojai teikia pasiūlymų, kad mes uh, išklausytume gamintojų valstybių, palaikytume glaužius ryšius su jomis, nes bandome tą padaryti. E, yra valstybių, su kuriomis palaikome labai atviras diskusijas, įskaitant ir nevyriausybinio organizacijų lygmenių, bet yra valstybių, kurios kitaip vertina teisingus verslo metodus. Taigi nuomonių yra skirtingų. Ir kartais e, girdime labai grįžtų, griežtų pasisakymų tais klausimais. Dar kartą ačiū, kad manęs klausėtės. Jeigu praleidau kokį klausimą konkrečiai, tai galėsiu vėliau atsakyti juos. Ačiū. Uh, Dėkojame Jums. Mes baigiame šiandienos posėdį. Labai visiems ačiū. Linkime komisijai kuo didžiausios e, sėkmės e, siekiant e, patobulinimų. Toliau, kitas posėdis vyksta vasario 27 dieną 9 ryto, o po to pratesime po pietų iki 16, iki, iki 18.30. Sėkmės visiems.